il presidente Buongiorno. Labą dieną. Tutti. Labą rytą. Šiandien tokia jauki atmosfera, labai nedaug narių. Posėdis pradedamas. Noriu pranešti, kad e, Libė komitetas nusprendė pradėti tarp institucinės dėrybas pagal 69C straipsnio pirmą dalį vidaus darbo taisyklių. Pranešimas, kuris tuo pat metu yra įgaliojimas pradėti tas dėrybas, yra e, plenarinio posėdžio tinklalapyje ir bus įrašytas į protokolą. Pagal 69 straipsnio 69C e, straipsnio antrą dalį, jeigu pusė frakcijos e, narių, kurios nors frakcijos narių reikalauja, kad dėl šito klausimo būtų balsuojama, gali to paprašyti. Terminas yra e, vasario 13 diena, 24 valanda. Jeigu nėra e, prašoma balsuoti, tuomet tarp institucinės darybos galės prasidėti. Dabar darbo atvarkės punktas dėl sąjungos civilinės saugos mechanizmą. Pranešėja Elizabeta Gardinį. Prašome, žodis pranešėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes e, bandome parašyti labai gražų ES istorijos puslapį. Norėčiau iš karto padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo. Visų pirma, pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie ES civilinės saugos mechanizmo sustiprinimo ir prie jo tikslų įtvirtinimo. Reikėjo nugalėti kai kurių valstybių abejonės nes jos bijojo, kad ES per daug kišasi į valstybių reikalus. Eurobarometras beje rodo, jog mūsų piliečiai nori civilinės saugos mechanizmo ir nori, kad ES padėtų jiems spręsti problemas, kurios iškyla dėl gaivalinių nelaimių. Nacionalinės institucijos vienos negali dažnai susidoroti su tokiais e, iššūkiais. Matėme, kaip e, kentėjo piliečiai ir kiek gyvybė buvo prarasta Portugalijoje ir kitose valstybėse gaivalinių e, nelaimių metu pastaraisiais metais ir matėme, jog e, trūko gebėjimo susidoroti su iškylančiomis problemomis. Mes iš, po to, kai buvo išleistas komisijos komunikatas, per e, šiek tiek daugiau negu metus laiko sugebėjome parengti šį pranešimą. Mums labai padėjo komisaras Tilianydės ir dabar turime rescue, reagavimo į nelaimės koordinavimo e, centrą. Tai yra e, papildomi gebėjimai palyginus su tuo, kas e, egzistavo iki tol ir e, tai leidžia dabar mums greičiau ir veiksmingiau reaguoti iškilums, iškilus nelaimėms. Europos Sąjunga dabar e, galės daug veiksmingiau kovoti su gaivalinėmis nelaimėmis arba su tokiamis nelaimėmis, kurios gali būti sukeltos dėl cheminių ar radioaktyvių medžiagų nutekėjimą, pavyzdžiui. Dėl gaisrų, pavyzdžiui, labai padidėja CO2 iš metalų ir tyrimai rodo, jog e, gaisrai yra atsakingi už maždaug apie 20 procentų CO2 išmetimo. Giuseppe Zamberleti, kuris e, yra Italijos civilinės e, saugos e, sektoriaus tėvas, turbūt labai džiaugtųsi, žinodamas, kaip dabar jo idėjos yra įgyvendinamos šioje srityje. Taip pat labai svarbu, kad Erasmuso taisyklės, Erasmus programos taisyklės būtų taikomas ir šiame sektoriuje. Taip pat mes e, užtikriname, kad e, civilinės e, saugos sektoriuje būtų įtvirtintas pripažinimo principas. Aš manau, kad iš tikrųjų mano minėta asmenybė labai džiaugiasi dabar dėl e, to, ką mes darome šiame sektoriuje. Dėkoju. E, Dėvė komiteto vardu. Žodis Zovko. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Gardinį. Jinai puikiai padirbėjo rengdama pranešimą dėl e, civilinės saugos mechanizmo. Taip pat e, norėčiau padėkoti komisarui Stilienydės. Aš e, buvau nuomonės referentė. Aš pabrėžiau būtinybę sustiprinti nacionalinių lygmens gebėjimus civilinės saugos srityje įvairių valstybių mechanizmai turi būti papildomi papildomi europiniu lygmeniu, taip pat turi būti dedama daugiau pastangų siekiant e, užtikrinti prevencinės e, priemonės. Pastaraisiais metais įvairiose ES valstybėse buvo nemažai gaisrų. Būtina buvo imtis priemonių, siekiant užkirsti kelią tokioms e, nelaimėms. Tos valstybės, kurios negali susidoroti su iškylam, iškylančiomis problemomis, turi gauti ES finansavimą, kad galėtų veiksmingai kovoti su nelaimėmis. Tai būtų labai aktuali priemonė Kroatijai. Reskijų mechanizmas turėtų užtikrinti galimybę valstybėms narė, narėms e, kontroliuoti gebėjimų panaudojimą valstybės narės e, teritorijoje. Aš labai džiaugiuosi, kad šis mechanizmas padės pasiekti numatytus šios ryties tikslus. Dėkoju. Dabar žodis e, komisijos nariui ponui Stilienidis. Dėkoju, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Dėkoju, ponia pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, norėčiau priminti, jog daug, šiek tiek e, daugiau nei prieš metus aš pa, pristačiau e, Europos parlamente komisijos pasiūlymus e, svarstamų klausimų. Dabar praėjus kiek daugiau negu vieniems metams parlamentas balsuos dėl labai ambicingos civilinės saugos sistemos ES, pačios ambicingiausios iki, iki šiol. Aš manau, kad e, tie dalykai, apie kuriuos čia kalbame, prieš keletą metų politinių požiūrių buvo neįsivaizduojami. Ir aš, e, manau, galiu kalbėti atvirai su jumis. Iš tikrųjų, buvo labai sunku įtikinti valstybės narės, kad jos sutiktų su siūlomomis priemonėmis. Tačiau galų gale mums e, pavyko tai padaryti ir mums pavyko pasiekti to labai ambicingo bendro tikslo. Šiandien aš e, labai džiaugiuosi, kad esu Europos pilietis. Visų pirma, norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai Elizabetai Gardinį už jos e, lyder, lyderystę. Norėčiau taip pat e, padėkoti, mėly mėlyms gerbėmiams kolegoms Zovkai, Fernandes ir visiems šešėliniams pranešėjams iš įvairių frakcijų norėčiau padėkoti Europos parlamento frakcijoms ir apskritai Europos parlamentui už šitos iniciatyvos remimą. Be jūsų politinės paramos reskijų nebūtų dar egzistavęs. Mūsų bendras tikslas yra apsaugoti piliečius, gelbėti jų gyvybės bei turtą. Ir mes turime užtikrinti, kad nelaimio atveju maksimum, ma, maksimalius gebėjimai būtų užtikrinami ir e, turime taip pat užtikrinti, kad e, valstybės narės kaip galima greičiau užbaigtų RESC-EU perinamąjį laikotarpį, kad e, iškylus gaisrams, e, kad ir šiais metais, 19 metais jau būtų galima imtis priemonių pagal šią naują e, sistemą. Aš e, norėčiau dar kartą padėkoti parlamento nariams už jų teigiamą požiūrį. Kaivalinės nelaimės dabar atsitinka dažniau ir tos nelaimės būna didesnio masto, taip yra dėl klimato kaitos ir mes turime kovoti su šiuo reiškiniu. Įtvirtindami risk EU mes e, galėsime veiksmingiau kovoti su tomis nelaimėmis ir su klimato kaita. Šios naujos tiesiekuros priemonės akcentuoja prevenciją ir iš ankstinį pasirinkimą. Europos parlamentas labai aiškiai pabrėžė, jog tai yra prioritetinis klausimas ir mes padarėme viską, kas įmanoma, kad įtvirtintume naują paramos valstybėms narėms e, sistemą ir kad galėtume vienas kitam padėti nelaimės atveju. Mes e, pradedame naują laikotarpį Europos civilinės saugos srityje. Čia kalba sukasi apie ES, kuri apsaugo mūsų piliečius. Turime tai sakyti jiems. Aš e, apibendrinamas norėčiau dar kartą pakartoti, jog e, visi turėtume didžiuotis tokiu pasiekimu. Dėkoju Jums už Jūsų pastangas. Dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Dabar e, ponas Fernandės, biudžeto komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Europa sakosi sauganti piliečius. Be abejo, civilinė sauga yra svarbus dalykas ir turėtų būti mūsų prioritetas. 2017 metais Portugalijoje patyrėme didžiulę tragediją. Daugiau negu šimtas žmonių žuvo. Negalima e, sutikti su tuo, kad kada nors tokie dalykai galėtų pasikartoti. Tai yra tas mechanizmas, kuris rodo ES solidarumą E, matome iš tų situacijų, kad negalima patiems vieniems dažnu atveju susitvarkyti su mūsų ištikusią situaciją. O civilinės saugos mechanizmų stiprinimas sustiprina nacionalinį suverenumą. Negalima laikytis tokio požiūrių, kurį kartais demonstruoja valstybės narės, kad pasitelkiama e, tik prevencija. Ne, mes turime užtikrinti ir apsaugą. Ministrai, finansų ministrai nenorėjo e, imtis priemonių. Jie norėjo sutaupyti 200 milijonų eurų, bet tai yra menka suma 2019-2020 metams. Mes e, turime pabrėžti nuolatos šios dalykus. Turime prisiminti, e, kiek daug pastangų rengiant pranešimą įdėjo ponia Gardinį, kaip stengiasi ponas komisaras Estelijanidis. E, būtina, kad turėtume tokį mechanizmą, kuris padėtų saugoti gyvybės. Dėkoju. Ačiū. E, sako pirmininkas, nematau kolegės Mlinar. Jos turbūt salėje nėra, tad. Tad frakcijų vardu. Kolegoms suteiksim galimybę pasisakyti. Ponas Gambus kalbės EPP frakcijos vardu. Kviečiu visus laikytis jums skirtų pasisakymų laiko. Prašau, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė. ES statyt ant solidarumo e, ir draugystės pastatų ir aš manau, kad svarbu tai prisiminti šiandien Strasbūrę. E, na ir solidarumas e, tarp europiečių remiasi pagrindiniu principu, tai yra pagalbas gyvarinių nelaimių atveju. Prisiminkime baisus gaisrus Galicijoje ir Portugalijoje 17 metais, tačiau turime būti sąžingi mūsų atžvilgių ir padėti, kai Europa nesugeba pirmoji padėti sureaguoti tokių katastrofų akivaizdoje. Todėl manau, kad civilinės apsaugos mechanizmas bus puikia priemonė, kuri e, dera su solidarumo korpusu pasiūlymu. Na ir manau, kad taip galėsime ir toliau, galėsime didžiuotis Europą ir taip parodysime, kad ES padeda geriau spręsti iššūkius. Todėl norėčiau padėkoti kolegijai Gardiniai, pranešėjai už sudėtą darbą, noriu pasveikinti ger, dėl gero rezultato, o taip pat ir e, noriu pasidžiaugti tuo, kad šis mechanizmas ateityje turės labai teigiami poveikį mūsų visuomenė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Demokratiški, honorevole Andrulakis, prego Nikos, 2 minutį ir 3. Ponas Androlakis, 2,5 minutės socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Pastaruosius dviejus metus daugeliu ES piliečių institucijos atrodo kažkas labai tolimo. Tačiau jie nori geresnės apsaugos nuo gaivalinių nelaimių. Ir tai buvo varomoji jėga e, parėmusi mūsų pastangas siūlyti šitokį mechanizmą civiliniai apsaugai nes tai yra solidarumo išraiška. Šiandien tas žmogiškumas, pagalba silpnesniam, pažeidžiamesniam e, triumfuoja. Matome, kaip Portugalija kentėjo nuo kokios tragedijos pernai ir nieks net negalėjo įsivaizduoti, kad dar prieš pradedant diskutuoti apie šią problemą e, Prie Atenų smoks kita problema, kur žuvo vėlgi šimtas žmonių, tai buvo irgi didžiulė nelaimė. Tad reikia labai rimtų atsakymų ieškoti piliečių reiškiamą susirūpinimą. Tos katastrofos e, dažnai e, ištinka tuo metu, kai e, vietos savivalda nėra pasiruošusi su jomis kovoti, o jos nutinka dažnai dėl klimato kaitos dalykų. Taigi visi turime daryti, stengtis žingsnius kartu, nes neišeis patiems pavieniui susitvarkyti su tomis problemomis. Turime rinkti solidarumo kelią. Tai reikš, kad subendrinsime pastangas ir tuo būdu parodysime realaus solidarumo pavyzdį tarp valstybių narių. Galime kurti tokią Europą, e, kur priemonės bus bendros, pavyzdžiui, lėktuvai skirti kovai su gaisrais ir tai bus daug pigiau negu visiems pavieniui įsigyti tokius lėktuvus. Ir tuomet galėsime koordinavimą pasirinkę tinkamą užtikrinti, kad jokia šalis prireikus neliks be pagalbos. 75 procentus turi siekti ES finansavimas įsigyti priemonėms. Ta pagalba tokiom šalims kaip Graikija, kur ekonominė krizė labai smarkiai apribojo galimybę pasiremti nacionalinėmis priemonėmis. Ta, ta pagalba yra būtina ir tas solidarumas yra būtinas mes atmetėme kitą pasiūlymą, kur yra numatytos sankcijos valstybėms, kurios neįdėgė to mechanizmo. Mes priešingai norime steigti e, galimybės komisijai, kad ji pasiūlytų prevencinių priemonių galimybę tom šalims ir kad būtų įvertinta, kur reikia stiprinti nacionalinės e, pagalbos programas. Visi turi jaustis saugus ir turi jausti, kad ES gali jiems padėti praktiškai ir realiai tais atvejais, kai nutinka bėda. Dėkoju. EKR frakcijos vardu kalbės kolega Gerikė pusantros minutės. Ja, EKR frakcijos vardu, pana Gardinė, norėčiau e, padėkoti tiek jums, tiek ir kolegoms iš parlamento, tiek komisijai ir tarybai. Noriu pasidžiaugti, kad rengiant šį tarp institucinį susitarimą visi tampri bendradarbiavime. RESQ leis valstybėms narėms e, teikti prašymą ypatingomis situacijomis, jeigu jų pačių pajėgumų nepakanka stiknių nelaimių atveju, kaip pavyzdžiui Prisiminkime praeitos vasaros e, gaisrus, tų pajėgumų tikrai nepakako, todėl tikėkime, kad iki kitos vasaros turėsime specialius e, gaisrininkų malūnsparnius, e, kuriuos reikalui esant, tikėkime, kad taip nereikės, bet jeigu reikės, galėsime panaudoti. Taigi šis pranešimas yra puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Na ir iš tikrųjų, civilinės saugos sėkmės sąlygoje geroji praktika ir aš manau, kad visi turime suvokti, jog atsakomybė tenka visiems. Arvoisa puhemies. Pone Jėtimaki, pusantros minutės. Dėkoju, pone pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai pranešėjai Gardinį už puikų darbą. Akivaizdu, jog galiausiai valstybės narės yra pačios atsakingos už civilinę saugą. Tačiau um, gerai, kad galima bus mobilizuoti išteklius ES lygių, nors aišku, tai yra paskutinė priemonė. Nei viena valstybė narė negali atsikratyti atsakomybės už civilinę saugą ir perkelti ją ant kitų pečių. Tai būtų neatsakinga, nes kai prasideda stikinė nelaimė, katastrofa, reikia iš karto imtis veiksmų, nepradėjus pirmą koordinuotis. Todėl žmonės neturėtų laukti, kol iš kito Europos galo atvyks gaisrininkai. Ne. Pačioje valstybė narėje reikia būti pasiruošusiems. Taigi pagrindinė atsakomybė vis dėlto ir toliau teks valstybėms narėms. Be abejo, ir ES tenka tam tikras svarbus vaidmuo, paremiamasis vaidmuo. Pavyzdžiui, galbūt ES galėtų padėti koordinuojantis iš anksto, užtikrinant prevenciją, skiriant mokymus, netgi galbūt e, užtikrinant, kad turima įranga valstybės narėse bus suderinta. Tačiau nežiūrint tos nacionalinės atsakomybės, svarbus ir europinis bendradarbiavimas, nes kai prasideda gaisras miške, reikia, tiesą sakant, jau iš anksto būti tiem pasiruošusiems taikyti prevencinės priemonės. Dabar ponas Papadimolis gulė frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra vienas iš nedaugelio mūsų e, teigiamų veiksmų iš Europos parlamento pusės ir tai yra susiję su tuo, jog e, parlamentas darė teigiamą poveikį komisijos nariui Selydis, o taip pat e, ir su tuo, kad parlamentas ir komisija bendradarbiaudami darė spaudimą kai kurioms valstybėms narėms. Na, be abejo, prisiminkime ir tuos tragiškus atvejus, kurie išryškino e, vis šio klausimo svarbą, tai yra gaisrai Portugalijoje ir gaisrijoje, taip pat e, Italijoje vykęs žemės drebėjimai, potviniai, visą tai pareikalavo daug žmonių aukų, prisiminkime ir miškų gaisrus Švedijoje. Taigi ir šiaurinės valstybės narės suvokė, kad klimato kaita uh, liečia ne vien tik tais pietinės valstybės narės ir todėl mums visiems reikalinga ES parama tokių nelaimė akivaizdoje. Manome, kad tai leidžia kurti geresnę Europą. Europos parlamento darbo dėka pavyko gerokai patobulinti šį pasiūlymą ir manau, kad jis bus plačiai palaikytas parlamente. Dabar bus pasisakoma frakcijų vardu, EPP e frakcijos vardu, pusantros mintis ponas Mandal. Gerbiamas ponė pirmininkė, gerbiame komisarė, gerbiami kolegos. Mano tėvinėje Austrijoje žiema parodė, jog savanoriškos gaisininkų komandos ir kitos E, civilinės saugos pajėgos yra puikiai pasiruošusios tiek vietos, tiek ir regioninių lygių ir sugeba susidoroti su gyvelinėmis nelaimėmis. Taigi Europos stiprybė yra tai, kad mes nesame priklausomi nuo pagalbos iš išorės, ypač kai prasideda plataus masto gyvulinės nelaimės ir reikia um, regioninio atsako, europinio atsako, todėl labai svarbu, kad uh, Mm, pateikti nauji siūlymai dėl civilinės saugos mechanizmo ir pritariu kolegoms dėl to, kad parlamento dega šis pasiūlymas yra patoblintas, jis dabar netoks centralistiškas, netoks biurokratiškas, na ir noriu džiugu pasidžiaugti tuo, kad pirmininkaujant Austrijai viską vainikavo sėkmė, o mes dabar parlamente galėsime balsuoti dėl galutinio rezultato, nes e, pirminime komisijos e, pasiūlyme, kur buvo kalbama apie valdymo ir komandų europinį lygmenį, dabar viskas decentralizuota, na, taip pat numatyta regioninių ir vietos lygių vykdoma prevencija, na, o taip pat tai pagerins e, gebėjimą reaguoti, nelaukiant pagalbos iš išorės. Dėkoju, ponas Rinjo, Karlas, prašau. Kągi, žengtas dar vienas svarbus žingsnis e, siekiant sukurti Europos apsaugos planus. Taigi dabar valstybės narės galės viena kitai padėti nelaimės akivaizdoje, o taip pat ir sąjunga galės padėti, pavyzdžiui, užtikrinant koordinavimąsi. Lik šiol civilinė sauga paprastai rėmėsi savanoriškų indėlių ir turime pripažinti, kad trūko ne solidarumo, o kartais paprasčiausiai lėšų išteklių. Taigi dabar numatyta, pagerinti situaciją numatytos priemonės, kurios leistų sukonkretinti solidarumą ir taip ES galės geriau padėti piliečiams. Valstybės narės sugebės geriau susidoroti su rizika, geriau panaudoti turimus išteklius ir tikrai nebegalima kvestinuoti res RescueU, vien tik dėl to, kad reikia diskutuoti dėl politinių, teisinių aspektų, dėl uh, būsimos finans, daugiametės finansinės programos, bet su, su pranešė šiuo klausimu, bet to esame pateikę e, komisijai užklausą dėl numatytų teisėkuros pasiūlymų. Na ir tikrai dar per šią kadenciją turime patvirtinti visus šios pasiūlymus, nes katastrofos nelauks, mums reikalingas rescue. Dabar ponas Ferrero vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininko, ponė komisarė. Tikrai norisi bent bendradarbiauti katastrofo akivaizdoje. Tas bendradarbiavimas yra būtinas, ypač didžiųjų katastrofo akivaizdoje. Na ir reikia sudaryti sąlygas, koordinuoti pajėgumus, dalintis ištekliais. ES dar nepadarė visko, ką galima nuveikti šioje srityje. Prisiminkime 17 metų katastrofiškus miškų gaisrus, kurie atskleidė pastangų, bendrų pastangų stygių. Tikrai nebuvo padaryta viskas, ko reikėjo. Dabar e, neramina tai, kad ir toliau mažinamas e, bendras finansavimas, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondo, sudėtingiau užtikrinti prevenciją. Na ir veikiausiai tos katastrofos pasitaikys vis ir vis iš naujo, reikia apsaugoti žmonės, todėl tikrai apgailestautina, kad ne kad praleista proga dėti visas manomas pastangas situacijai pagerinti. Labai svarbu, kad valdymo grandinės, komandų grandinės išliktų nacionaliniu lygiu. Iš pradžių komisijos pasiūlyme buvo numatytas supranacionalinis valdymas, na ir tai susijęs su tam tikra rizika. Džiugu, kad dabar ši įda ištaisyta. Dabar pasisakymai spontaniški. Pone Kabeson, minutė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną noriu pasidžiaugti tuo, kad bus pradėtas naudoti šis mechanizmas, kuris reikštų solidaresnį Europą. Na ir tikrai prisiminkime, kad gamtiniai iššūkiai, gaivilinės nelaimės ir iššūkis visiems. Tačiau dar noriu sėki pabrėžti, kad būtina reformuoti Europos solidarumo fondą, kuris yra panaudojamas greguojant tokius iššūkius. Todėl labai svarbu, kad būtų traukti aplinkos sauginiai aspektai tam, kad galima būtų veiksmingai atlyginti stichinių nelaimų padarytą žalą. Na ir taip pat labai svarbu paskaičiuojant uh, žalą padarytą regionas ir atitinkamas kompensacija reikėtų paskaičiuoti kiekvienam gyventojui padarytą uh, žalą tam, kad solidarimo pagrindu galėtume sureaguoti socialinio ekonominio požiūrį tokias gyvinės nelaikmes. Taigi tikrai labai svarbu užtikrinti sinergiją su uh, solidarumo fondu ir todėl reikės peržiūrėti šį mechanizmą. Sveikinu, ponė komisarė. Minuto. Kolega Marijas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh. Na, kad ir kaip bebūtų gaila, šiandien irgi tenka kalbėti šiuo klausimu ir stichinės nelaimės liks ES darbo tvarkėje dėl stichinių nelaimių, dėl klimato kaitos. E, Atikos regione patirti buvo e, potviniai didžiuliai, žuvo 110 žmonių. Portugalijoje siautė žudikiški gaisrai, E, daugybė žemės drebėjimo aukų Italijoje. Visą tai rodo, kad ES turi turėti tinkamą civilinės saugos mechanizmą. Tokį mechanizmą, kuris bus solidarumo principo pademonstravimas praktiškai. Manau, kad valstybės narės turi suprasti, kad jos negali primesti sankcijų toms šalims, kurios norėtų pasinaudoti tuo mechanizmu, todėl kad to mechanizmo naudojimas priklauso nuo gaivalinių nelaimių. Manau, kad reikėtų imtis dar ištingesnių priemonių ir padėti šalims, kurios nuo tokių nelaimių nukenčia. Ir dažniausiai tai yra pietų Europos šalis. Ačiū. Dėkoju. Pane Kadinbach, vieną mintį, ponė pirmininkė, šios dienos diskusija dar sėki labai aiškiai parodė, jog civilinės saugos klausimas susijęs su įvairiais aspektais, pavyzdžiui, su erdvių planavimu, mokymu, švietimu, prevencija visose srityse. Taigi turime būti pasirengę tokio pobūdžio gyvulinėms nelaimėms. Mums reikalingas tinkamas stebėsinos mechanizmas. Na ir šiandien uh, aptartas ir tikiuosi bus ateitie patvirtintas civilinės saugos mechanizmas, bus indėlis į tai, jog ateityje Mm, piliečiams galėsim pasakyti, kad katastrofė akivaizdu Europa yra solidari. Tai reiškia, kad ne pavienės valstybės narės regionai ar e, vietos lygio institucijos atsisako savo atsakomybės, tačiau blogiausiu atveju ES galės paremti finansiniais, techniniais ištekliais žiniomis tam, kad e, gyvilinės nelaimės e, ar žmogaus sukeltos nelaimės atveju kiek įmanoma būtų e, geriau sureaguoti ir taip sumažinti žalą ir žmonių kančias. ačiū gerbiamas pirmininke gerbiamas komisare

Dabar galų galę balsuojame dėl civilinės saugos mechanizmo sustiprinimo. 2017 ir 2018 metais matėme, kiek buvo gaivalinių nelaimių, gaisrų. Europos civilinės e, saugos mechanizmas yra savanoriškumo principų grindžiamas e, mechanizmas, kuriame dalyvauja valstybės e, narės. Šios naujos teisėkuros priemonės leis užtikrinti didesnį veiksmingumą gaivalinių nelaimių atveju civilinės saugos e, e, srityje. Parlamentas taip pat e, pareikalavo RESC EU fondo ir daugiau išteklių tos valstybės, kurios susidurs su nelaimėmis, galės pasinaudoti didesniais gebėjimais ir ištekliais. Aš labai džiaugiuosi tuo ir labai dėkoju pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Dabar žodis komisijos nariui Silionydis, o paskui pranešėjai Gardinį. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Prieš dviejus metus mes pradėjome šią iniciatyvą. Atvirai kalbant, daugelis valstybių narių nebuvo labai entuziastingai nusiteikusios kurti šią sistemą ir ją gyvendinti. Bet mes matome, kad turėti didesnius gebėjimus yra labai svarbus dalykas. Mes manome, kad e, turėti reikiamas taisyklės irgi yra svarbu. Tuo būdu mes galėsime tinkamiau uh, valdyti stichinės nelaimės ir jų padarinius. Tačiau man ir jums turbūt svarbiausia yra tai, ko pasiekėme įkūrę tą reskijų. Mes uh, Sustiprinome ES solidarumą. Mes jį padarėme efektyvesniu. Mes Europos e, solidarumą padarėme labiau apčiuopiamų ir suvokiamų žmonėms. Man atrodo, tai yra svarbiausia. Da, ypatingai dabar, kai turime bendrą europinį projektą, kuris nėra suprantamas daugeliu žmonių, jis kvestionuojamas. Ir matome, kad artėja Europos parlamento rinkimai. Turime aiškiai parodyti, kad įgyvendiname savo pažadą kurti saugančią ir gyvybės išgelbstinčią Europą. Dėkoju už atliktą darbą ir džiaugiuosi šią iniciatyvą. Ir turiu patarimą. Įgyjau daug patirties e, įgyvendintas bendras pastangas. Mes žengėme tik vieną didelį žingsnį, bet turime dirbti toliau, kad pagerintume ES civilinės saugos mechanizmą kitose srityse, ypač medicinos srityje. Ir tai bus kitas didžiulis žingsnis. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui, dabar žodis pranešėjai. Dėkoju. Aš e, labai atidžiai ir su dideliu malonumu klausiausi kolegų pasisakymų. Galiu e, pasakyti, jog e, bendradarbiavimas tarp parlamento narių ir tarp įvairių frakcijų buvo iš tikrųjų e, puikus. Mes iš tikrųjų pažengėme pakankamai toli palyginus su prieš tai buvusią parlamento kadenciją, ypač prevencijos srityje. Dabar e, prevencijos nuostatos yra įtrauktos į šį pasiūlymą ir dėl to esu labai optimistiškai nusiteikusi. Komisijos narys priminė, jog ne visos valstybės narės labai entuziastingai žiūri į šios pasiūlymus, tačiau e, e, vis dėlto tai, kas daroma, yra svarbu. Aišku, kai kurios valstybės ne, tarsi ir nedrįsta pripažinti, kad joms reikia pagalbos, bet turime šiame kontekste prisiminti Fukushimos katastrofą. Ten taip pat buvo tam, tam tikro nepasirengimo, tam tikro nagastavimo, baimės. To neturi būti ES. ES turi galvoti apie apsaugos mechanizmą, apie veiksmingą apsaugą ir galų gale dabar turime tokią priemonę, kuri užtikrina galimybę Europai uh, padidinti saugumą. Bus pereinamasis laikotarpis trumpas ir e, po jo mes iš tikrųjų galėsime geriau atremti iškylančius e, iššūkius, nes e, pastaruoju metu matėme, jog gaivalinės nelaimės ir ypač gaisrai, kad ir praeitą vasarą pareikalauja dar daug gyvybių. Norėčiau padėkoti visiems uh, kolegoms, priminiau poną Zamberletį šiandien iš ryto. Šimtai tūkstančių žmonių ES dirba civilinės saugos e, sektoriuje, e, gaisrininkai dirba taip pat šioje srityje, labai daug kas savanoriškai dirbančių darbuotojų. Jų darbas labai svarbus mūsų saugumui, civilinės e, saugos sektoriaus darbas yra labai įvairialypis ir aš manau, kad tai, ką mes padarėme, yra labai svarbus žingsnis solidarios Europos link, saugančios mūsų piliečius Europos link. Dar kartą ačiū visiems ir ko geriausios platies. Dėkoju poniai Gardinį, diskusija šituo klausimu yra baigta. Dėkoju visiems kolegams, kurie dirbo šituo klausimu, taip pat dėkoju pranešėjai dabar pagal darbo tvarkę. Kitas klausimas. Gutelant pranešimas, tausus pesticidų naudojimas. Ponas Gutelant nėra dabar. tačiau e, vietoj jos pasisakys e, ponia Dali. Grazie, prezidente. Um, welcome, commissioner. Dėkoju, ponia pirmininkė. Sveiki atvykę, komisarė. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pradėti nuo padėko žodžių Jutai Guteland. Ji dirbo daugiausia prie šio pranešimo. Kaip sakėte, e, labai norėčiau E, pasakyti e, kolegiją, kokį didžiulį darbą jį padarė ir kaip matote, negalėjo atvykti į posėdį šį rytą. E, yra daug tarp mūsų tokių žmonių, kurie tiki, kad šios dienos pernelyg intensyvus pesticidų naudojimas nebėra tvarus. Tų pesticidų naudojimas kelia iššūkius aplinkos saugai, taip pat žmonių sveikatai. Tai gali neigiamai paveikti ūkininkus, kurie naudoja tokius produktus ir taip pat visuomenę, kuri susiduria e, su įvairiais pesticidų likučiais e, ir sukelia įvairias lygas e, direktyva dėl tausaus pesticidų naudojimo numato tam tikrus veiksmus, kurie gali padėti Europai padėti tausiau pesticidus naudoti tačiau valstybės narės pasirodo tų teisės aktų tinkamai neįgyvendina. E, kai stebime situaciją, galime matyti, kad Europoje pesticidų naudojimas nuolatos auga ir tai nuo 99 metų. E, nepaisant įspėjimų ir informavimo dėl tvaraus žemės ūkio plėtojimo, nepaisant dėl e, tokių pesticidų atsiradimo, kurios galima naudoti mažomis dozėmis, matome, kad e, visiškai nesumažėjo pastaraisiais metais pesticidų naudojimas. Buvo pasiekta šiek tiek pažangos. E, e Purškimo įrangą tobulinant, sertifikavimo srityje bei mokant e, personalą naudotis pesticidais. Šiek tiek pažangos buvo pasiekta e, mokant technikos subtilybių pesticidų naudotojus. Taigi turėtų būti valstybėse narėse numatyti, e, jų nacionaliniuose veiklos planuose turėtų būti numatyti aiškiai pamatuojami tikslai. Ir dažnai tų tikslų valstybės tiesiog nėra numačiosios ir nėra nurodžiusios, kaip jų sieks. Trūksta pažangos, taip pat e, e, trūksta taip pat pažangos, kalbant apie kenkėjų valdymą, apie kovą su jais. Mūsų žemės ūkio priklausomybė nuo pesticidų turi mažėti. ES ūkininkai turėtų sugebėti naudoti kitokias technikas ir medžiagas, kurios nekelia pavojaus mūsų sveikatai, kurie neturi neigiamo poveikio aplinkai ir ūkininkavimui. Mums reikia tokių paskatų, kurie paskatintų pokyčius. Pesticidų yra daug, o ūkininkai turėtų rinktis galbūt necheminės jų alternatyvas Mūsų frakcijai būtų prioritetas, kad ES ir jos valstybės narės padidintų savo pastangas tam, kad pesticidai būtų naudomi daug tausiau. Mes dirbsime ir toliau, kad galėtume sukurti nenodingą aplinką, kur ekosistemos ir žmonių sveikata bus tinkamai apsaugoti nuo šios dienos pesticidų naudojimo keliamo pavojaus. Turime užtikrinti, kad valstybės narės padarytų viską, kad ūkininkai, E, aplinka e, ir kiti žmonės galėtų džiaugtis tuo, jog vietoj pesticidų naudojamos kitos nekenksmingos alternatyvos. Pesticidų direktyva ir jos įgyvendinimas yra esminis dalykas, kad tie visi pokyčiai įvyktų. Na ir žinau, kad vyko puikus bendradarbiavimas tarp šešėlinių pranešėjų ir pranešėjos. Jų tos vardu noriu padėkoti kolegoms iš įvairių parlamento frakcijų už konstruktyvų požiūrį šį klausimą ir už paramą Jutos atliktam darbui. Mes, kaip parlamento nariai, turime progą šiandien pasiūsti signalą visoms valstybėms narėms ir parodyti, kad mes kartu su visais ES piliečiais raginame savo šalis kuo greičiau įgyvendinti reikiamus veiksmus ir kad būtų kuo greičiau įgyvendinta tausesnė pesticidų naudojimo politika visoje Europoje. Ačiū. Dėkuoju kolega Ribeiro. Žemės ūkio komiteto vardu. Minutė. Prašau. Pone pirmininkė, šis klausimas reikalauja labai rimtos diskusijos. Taigi ant kortos pastatytas tiek mūsų ūkininkų, e, tiek ir mūsų politinis darbas. Turėtume užtikrinti tausesnį pesticidų naudojimą. Na, o be abejo, ūkininkai taip pat turi nešti savo indėlį į gamtos e, ir aplinkos apsaugą. Be kita ko, dokumente e, žemės ūkis yra įvardintas kaip pagrindinis problemos šaltinis, tačiau nepamirškime ir kitų sektorių. Pavyzdžiui, dėl klimato kaitos atsiranda naujų kenkėjų ir ūkininkams reikia juk nuo jų kažkaip apsisaugoti. Be to atsirado daugiau naujų veikliųjų medžiagų, Tačiau kita vertus e, reikia pasirūpinti, kad augalų apsaugos produktai būtų tinkamai ta, sa, naudojami, o maisto produktai turi būti iš tikrųjų saugus. Jeigu pasižiūrėsime, kiek e, yra pesticidų likučių maisto produktuose, tai tie likučiai yra tikrai e, neviršintis leistinų ribų, priešingai gerokai nuo jų atsiliepia. Ponas Andrikaitis ir dėkojame už tai, kad atvykote pas mus į mūsų posėdį. Pone pirmininkė, noriu padėkoti. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, tikrai nepaprastai džiugu dalyvauti šios dienos plenarnėje sesijoje ir kartu kalbėti su jumis apie uh, direktyvos skirtos tausesniam mm, pesticidų naudojimui gyvenimui. Noriu pasidžiaugti jūsų pranešimu savo iniciatyva, nes tai yra vertingas indėlis į mūsų vykdomą darbą ties šiuo svarbiu klausimu. Noriu pabrėžti, kad e, mes e, turime bendrų tikslų, mus vienyje bendri būkštavimai. Tikslas yra apsaugoti piliečių sveikatą, aplinką, gyvūnų sveikatai. Taigi mes su europiečiais turime šiuos bendrus tikslus, kuriuos vis labiau domina tai, kaip pagaminami maisto produktai ir kaip pasirūpinti, kad maistas būtų pagaminamas tvariai ir tausiai. Taigi šios diskusijos šiuo metu yra labai svarbios. Norėčiau bendrai priminti, jog ES yra parengusi visapusišką dokumentų rinkinį, kurių tikslas yra reglamentuoti augalų apsaugos produktus. Na ir Taip, veikliosios medžiagos turi būti tvirtinamos ES lygiu, ES lygiu turi būti išduodami jiems leidimai, o pesticidų gamybai e, leidimai turi būti išduoti valstybės narių lygių. Šis visapusiškas, sudėtingas procesas leidžia užtikrinti, kad galtinis produktas bus e, saugus žmonėms, aplinkai ir gyvūnams. Jūsų pranešime vis dėlto pabrėžta, kad piliečiai tikisi daugiau ir dėl šios priežasties buvo parengta tausaus pesticidų naudojimo direktyva. Pagal ją valstybės narės turi parengti nacionalinius planus su kiekybiniais tikslais, su tikslais ir priemonės bei tvarkaraščiais. Tikslas taip yra sumažinti um, pesticidų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Komisija įvertino šios nacionalinius veiksmų planus na, ir išvados apibendrintos ataskaitoje, kuri buvo pateikta 17 metų ataskaitoje parlamentui. Ataskaitoje prieita išvidas, kad nors veiksmų planai yra svarbus žingsnis link tausesnio pesticido naudojimo, vis dėlto daugelį sričių dar lieka daug spragų. Ir ataskaitoje nurodyta, kad valstybės narės turi patobulinti savo veiksmų planų kokybę, kartu jos turi nustatyti pamatuojamus ir specifinius tikslus bei rodiklius. Nu, tai yra e, ilgalaikės strategijos elementai, o tikslas yra sumažinti ilgalaikę pesticidų keliamą riziką. Na, nors direktyvos pagrindinis kertinis asmuo yra valdymo planai, vis dėlto valstybės narės nenusistatė nacionalinių tikslų, bet neužtikrino jų gyvenimą. Akivaizdu, kad reikia nuveikti daugiau. Noriu patikinti, kad aš ir toliau raginsiu valstybės narės dėti daugiau pastangų gyvenant šią direktyvą. Mano tarnybos vykdo įvairius veiksmus su tikslu, kad valstybės narės tai ir padarytis. Nuo po nacionalinių veiksmų planų įvertinimo mūsų tarnybos kreipiasi raštu į visas valstybės narės, nurodant spragas, trūkumus bei raginimus ištaisyti spragas, peržiūrint nacionalinius veiksmų planus, taip pat numatyti auditai valstybės narėse, taip užtikrinant, kad direktyva bus tinkamai gyventina. Tuo siekime dviejų tikslų. Pirmiausia, tai yra priemonė, kuri leidžia dalintis gerą praktiką tarp valstybių narių, o antra. Jeigu valstybės narės nevykdys įsipareigomų pagal direktyvą, tokiu būdu komisija auditų dėka galės pasvarstyti tolimesnius veiksmus, remtis konkrečiai nustatytais faktais. Noriu pasidžiaugti, kad pastaraisiais mėnesiais valstybės narės balsavo už įgyvenimą komisijos direktyvą, kurios tikslas yra e, harmonizuoti rizikos rodiklius. Taigi taip bus e, E, ši gyvenimo priemonė bus įvertinta taryboje bei parlamente. Tai reiškia, jūs tai darysite. Noriu paraginti teigiamai pažiūrėti šią. Šį tiesiekros pasiūlymą tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos, 19 metų pabaigos, rezultatai bus parengti ir, ir paviešinti. Na ir vis dėlto nemanau, kad pagal šią direktyvą numatyti du rodikliai yra proceso pabaiga. Ne, veikiau tai yra e, tik visų darbų pradžia, o siekis yra iš tikrųjų užtikrinti tinkamą augalų apsaugos produktų valdymą ir panaudojimą visoje ES. Gyvenimas yra viso ko raktas. Na ir valstybės narės dar neįdėgė e, integruoto augalų apsaugos valdymo principo į tinkamesnį, visapusiškesnį priežiūros mechanizmą. Ir beje, gegužės mėnesį mūsų tarnyba parengs seminarą. Tikslas yra parengti priemonių rinkinį tam, kad valstybės narės galėtų geriau vertinti visus šios esminius elementus. Jūsų pranešime e, raginama, kad e, raginama naudoti netokią